balsuosime rytoj dėl visų pranešimų, dėl pono Bermano pranešimo ketvirtadienį. Turiu keletą pranešimų. E, turiu jūs informuoti, kad nėra pateikta prašymų e, keisti protokolo, todėl protokolas laikomas priimtų. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas vakar per plenarnio posėdžio pražę paskelbė, kad nereikėtų uh, kalbėti apie e, deklaracijos susijusios su